Buenos días. Bonjour. Good morning. Please be seated so that we can get started. Labas rytas, prašau visus susėsti, kad galėtumėm pradėti mm, darb, darbą. Pirmas darbo atvarkės punktas - darbo atvarkės tvirtinimas. Dabar tokios būtų pastabos. Um, 13 darbo atvarkės punktas dėl CEPOL ir Europol sujungimo turi būti atidėtas, kadangi ponas Bafi negali dalyvauti posėdėje. 14 darbo atvarkės punktas tele, taip pat turi būti atidėtas kitam kartui. Jei nėra prieštaravimų, toliau dirbame. Uh, Antras, trečias darbo tvarkės punktas buvo numatyta kalbėti apie dabar vykstančias tarp institucinės dėrybas dėl teisėkūrinių procedūrų, tačiau ponia Oana Antonesku atvyko. Netvyko, atsiprašau, netvyko į komitetą. E, eina kalba apie teisę, dėl, e, teisę gauti advokato paslaugos ir aš norėčiau jums pristatyti jums darybų situaciją, kadangi jos nėra. Paskutinis trilogas šeštasis vyko vakar po pietų. Rezultatą galima vertinti kaip teigiamą. Yra padaryta geros pažangos dėl tarybos ir parlamento pozicijų, kurios buvo iš pradžių labai skirtingos. Dabar po truputėlį jos artėja. Viena prie kitos, tačiau yra vis dar uh, nemažai klausimų, kurie parlamentui yra labai svarbus, pavyzdžiui, konfidencialumo um, principas, kai vyksta bendravimas tarp įtariamojo ar kaltinamojo ir advokato. Ir pirmininkaujanti valstybė pareiškė ketinimus uh, Koreperui uh, kovo 27 dieną pateikti išlygas dėl, tų, e, dėl išlygų tai teisiai ir e, žalo, e, teisės gynimo priemonių, kuomet yra pažeistos tokios teisės gauti advokato paslaugas, ypač turint omenyje, kad Europos arešto orderio procedūros dar nebaigtos. Ir taryba ketina dirbti glaužiai bendradarbiaudama su šešėliniais pranešėjais ir pranešė, kad būtų pasiektas sutarimas pirmojo svarstymu jį įmanoma kaip galima greičiau. Ir balandį Strasbūrė turėtų būti numatytos diskusijos ir gegužė turėtų būti tvirtinimas. Um, kalbant apie teisininko, apie advokato galimybės prieiti prie dokumentų, tokia yra situacija. Dabar ketvirtas darbo atverkės punktas - pagrindiniai informacijos dokumentai dėl um, investicinių produktų. Pasidės demera. Es que va usted muy deprisa esta mañana, no me parece mal, quizá el que va despacio. Dėkoju, ponia pirmininkė, jūs čia labai greitai šįryt dirbate, taigi dabar norėčiau uh, grįžti dar prie trečio klausimų apie šiuo metu vykstančių tarp institucinių dėrybų dėl teisėkuros procedūrų padėties. Tik e, labai trumpai norėčiau pasakyti, ar, ar jūs man leidžiat tą padaryti. Delegados y de los actos de e, kalbu apie deleguotus e, aktus teisės procedūrose man atrodo svarbu yra pabrėžti ir pažymėti, kad e, komisijos pozicija yra aiški ir žinoma, tačiau reikėtų ir aiškios parlamento pozicijos. Antra vertus, taryba neturi savo aiškios pozicijos, kartais pasisako už, kartais prieš. Uh, Taigi norėčiau pabrėžti, kad uh, dėl Dėl 5379 uh, pasviras bušnys 2009 direktyvos uh, reikėtų paminėti du labai svarbius su delegatai susijusius uh, dalykus. E, pirma, sulaikimas ir abipusiškumo principą. E, parlamentas turi pateikti aiškę vieningą nuomonę ir taip pat e, reikia pradėti rimtas ir dėrybas su, su parlamento nariais iškart po to, kai, kai bus nubalsuota nuo, atsiprašau, nuo balsavimo pradžios iki, iki pradėjus balsuoti. Taip pat e, norėčiau pasakyti, pasisakyti ir dėl tar, tarp institucinių deleguotų aktų. Dėkoju. Nematau jokių problemų, kad galite pasisakyti. Taigi, jeigu tik tai pateiksite, pateiksite pastabą susijusią su 5.39 pasviras brūkšnys 2001 e, reglamentu. Problema tarp e, komisijos ir parlamento nesuderinamumo buvo paskutiniam posėdį labai intensyviai aptariama ir neformaliam posėdį. Ši problema buvo aptariama ir 17. Taigi apskritai e, šis klausimas nesusijęs su jokiom uh, problemom, tų problemų gal turi kiti komitetai, pavyzdžiui, aplinkosaugos, tačiau tikrai mes turim minty reikalavimą ir prašymą pateikti tokį sprendimą. Taip pat e, šiandien reikia paminėti, kad bus koordinatorių posėdis ir pagal mūsų darbo tvarkę jis prasidės 11.30. Taigi turėsim kelis e, ypatingus posėdžius ir šiandien, ir rytoj. 6.30 e, pradėsim diskusijas e, dėl Šengeno erdvės. Bet šiandien 11.30 pašnekėsim apie tuos deleguotus aktus. dėrybos vyks šiandien pagal darbo tvarkę. Taigi mes viską pasižymėjome ir kai vyks koordinatorių posėdis ir ponė Matije mums pristatys kokios buvo priimtos, prim, kokie buvo priimti sprendimai koordinatorių posėdėje. Taigi dėkoju, kad pritarėt mano prašymui, pasižymime, o dabar galime pereiti prie ketvirto darbo tvarkės klausimo, kurį jau pristačiau. Pagrindiniai dokumentai susiję su investiciniais produktais. Es nuestro colega pranešėjas mūsų kolega Petro Konstantinas Luhanas, kuris šiuo metu kaip tik ir yra salėje. Tik norėčiau paminėti ir pasakyti, kad 21 vasario ponas Luhanas pateikė savo nuomonės projektą šiuo klausimu paskutinė data buvo nustatyta pateikti e, pakeitimams ir 45 pakeitimai buvo pateikti. Mes juos pridėjom pranešėjas sakė, kad iš viso 48 pakeitimai gauti. Taigi dabar pradėsime diskusiją, tada peržiūrėsime pakeitimus ir balsuosime kitame posėdėje. Dėkoju ir suteikiu žodį pranešėjui. O tuomet pasisakys komisija ir taryba ir galiausiai delegatai. Pone Luhanai, jums suteikiamas žodis. Čia grasės, senior prezidentė. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Šis pranešimas yra gana techniškas. Reikėjo e, pateikti nuomonę tuo klausimu mums. Pirmiausia, buvo pateiktas pasiūlymas dėl reglamento ir tarybos e, pasiūlymo dėl e, pagrindinių informacinių duomenų investicijų projektams. Pagrindinis komitetas yra ECON. Tačiau vis tik tai tai yra glaudžiai susiję su pagrindinėmis teisėmis. Todėl ir buvo nuspręsta, kad mūsų komitetas taip pat turi pateikti nuomonę. E, šis pasiūlymas pagerintų skaidrumą e, mažmeninių investuotojų rinkose. E, mažmeninės investicijos tampa labai sudėtingos ir jas yra sunku suprasti žmonėms. Todėl piliečiams iškyla sunkumų vertinant ir lyginant mažmeninius produktus ir priimant deramus sprendimus pagal atitinkamus, dėl atitinkamų finansinių produktų. Šiame pasiūlymu yra išaiškinamos taisyklės ir finansinių institucijų prievolės dėl to, kokia e, informacija turėtų būti atskleista, kad e, būtų galima geriau suprasti produktą ir palengvinti e, gyventojams galimybės juos palyginti. Be to yra suteikiama daugiau galiojimo atitinkamoms administracijoms institucijoms, kad būtų nustatytos sankcijos susijusios su e, prievolėmis numatytomis šiame teisės dokumente. Galiu pasakyti, kad ekonomikos komitetas, kaip pagrindinis šį pranešimą rengiantis e, komitetas, e, suteikė mums įpareigojimą apžvelgti techninę pusę. E, kad e, įvertintume, kaip tas dokumentas yra tiesiogiai susijęs su Europos piliečių pagrindinėmis teisėmis. Pirmiausia, čia kalbame apie investicinius fondus, mažmeninius struktūrinius produktus ir tam tikrų rūšių draudimus ar draudimo sutartis, kurios yra naudojamos investiciniais e, sumetimais. Kaip e, jau sakėte, iš viso buvo parengta 48 pakeitimai. Ne visi jie yra tiesiogiai susiję su Libe komitetu, bet aš vis tik tai sutikau su daugeliu jų, nes e, jie yra aktualūs tokiam kaip šis pranešimui. Tai itin pasakytina apie E, podo Vaidenholse pateikta daugelį pakeitimų, nors, kaip aš jau sakiau, ne visi jau yra susiję su Libe komitetu. Aš įsivaizduoju, kad dalis jų sustiprintų vartotojų apsaugą, padidintų skaidrumą ir sustiprintų asmens apsaugą. Bus tiesioginių diskusijų su ponu Vandenholse, kad būtų e, galima rasti kompromisų. Diskusijos prasidės jau šiandien. Ponas Tavareš taip pat parengė e, daug įdomių ir svarbių pakeitimų. Su jo sekretorietu jau kalbėjome apie kompromisų galimybės. Taigi mes iš esmės e, reikalavimus tenkiname ir galiu pasakyti, kad balandžio 8 dieną galėsime balsuoti dėl šio pranešimo. Tiek aš galiu pasakyti, galbūt komisija pridurs šio to, o aš esu pasirengęs atvirai, atvirai diskusiją su visais dalyvauti. Ačiū ponė Lūhan. Dabar gal pradėsime diskusiją ir, e, ne, iš, ir išklausę kolegų galbūt tada paprašysim, kad komisija pasisakytų. Matau, kad ponas Bronks nori pasisakyti. Ar dar kas nors norėtų? Prašom, ponė Bronks, jūs pirmas. Action. Pirmiausia, reaguodamas į šio pranešimo esmę, e, pajaučiau pozityvų vertinimą. Investiciniai produktai, jų pirkimas, aišku, turi būti gerai apsaugotas, tiekėjai turi išaiškinti investicinių produktų ypatybės ir su jais susijusią riziką. Kaip Jūs įsivaizduojate, man būtų kol kas mėliau, jeigu valstybės narės tokią apsaugą užtikrintų, nes jos geriau supranta, e, ko reikia e, e, visuomenė ir ko, ką gali paaiškinti tiekėjai, bet šiuo metu aš apie tai nekalbėsiu. Pranešėjas sako, kad jam būtų geriau, jeigu šis dokumentas būtų reglamentas Aš manau, kad jeigu jau teisės aktas yra priimamas ES lygių, tai geriau tegu tai būna direktyva. Tada valstybės narės bent jau turi daugiau lankstumo e, ją įgyvendindamos. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad šis dokumentas yra susijęs su vartotojų apsauga ir tarsi tokiai priemonė reikėtų pritarti. Bet, kaip jau sakiau, jo vertė kažer yra tokia. Ir pagrindinis šio dokumento tikslas nėra akivaizdus, kaip ir neretai, kad būna su vartotojų apsaugos dokumentais ES. Ketvirtoji paaiškinimo pastraipa sako, turi būti sukurta vienodesnė ES sistema, taip palengvinant produktų palyginimą ES viduje. Kitaip tariant, aš manau, kad pagrindinis tikslas, vietoj to, kad būtų sukurta paprasčiausia vartotojų apsaugos priemonė, yra palengvinti vieningos rinkos funkcionavimą. Čia ir baigsiu. Ačiū. Vaiden. Vaidenholze. Prašom, žodis jums. verordnung zu haben weil diese Kalbėtojas neįsijungęs mikrofono. Tai e, šie produktai bus parduodami visoje Europos Sąjungoje. Manau, kad tokiu būdu mes e, šiek tiek vėluodami reaguojame finansų krizę. Bet e, čia vertiname pagrindinių teisų aspektą. Pagrindinės teisės turėtų būti suteiktos ne tik žmonėms, kurie uh, teikia tokius investicinius pasiūlymus, bet ir mm, smulkiems investuotojams. Todėl aš ir pakeičiu, pateikiau pakeitimų. Norėčiau, kad pranešėjas padiskutuotų apie juos. Mano nuomonė yra labai svarbu atsižvelgti į tų produktų kompleksiškumą. Aš manau, kad reikėtų sumažinti jų įvairovę, nes daugumai žmonių yra tiesiog neįmanoma suprasti, kaip tie finansiniai produktai funkcionuoja. Manau, kad reikėtų įtraukti konstatuojamąją dalį, kurioje būtų tai paminėta iš pagrindinių teisų perspektyvos. Bendrai E, man pranešėjo pozicija yra visiškai primtina, nors aš norėčiau šiek tiek e, ją pakoreguoti. E, pirmiausia, manau, kad reikėtų sumažinti išimčių skaičių, nes dabar dokumente yra numatytas ilgas išimčių sąrašas. Ta informacija turi būti suteikta visiems produktams. Aš neįsivaizduoju, nemanau, nematau, kodėl bazinės investicinės informacijos neturėtume pateikti dėl vieno ar kito produkto. Toliau, dėl informacijos e, numatytos 8 straipsnėje turinio. Manau, kad reikėtų e, atsižvelgti, kokiai tiksliniai grupiai tie produktai yra skiriami. Tačiau e, tai atitinka ir IMKO komiteto nuomonės poziciją. Svarbu žinoti, ar galima uh, atsisakyti sutarties prireikus, kaip galima jos atsisakyti, kaip galima nutraukti sutartį. Kitas dalykas - prieiga prie informacijos. Yra nemažai galimybių piknaudžiauti. Manau, kad yra nepaprastai svarbu užtikrinti, kad būtų užkirstas e, kelias e, tokiam piknaudžiavimui, nuo kurio gali nukentėti smulkus investuotojai. Dar kalbant apie pagrindinės teisės, manau, kad informacijos suprantamumas yra labai svarbus elementas. Tik jeigu informacija bus man suprantama, aš galėsiu būti tikras, kad mano teisės nebus pažeistos. Manau, kad per krizę viena iš didžiausių problemų buvo ta, kad yra prarastas pasitikėjimas. Taigi, aš manau, kad reikėtų užtikrinti, jog suteikiant tokią informaciją tas pasitikėjimas bus atkurtas. Ačiū. Now, no file, we... Jeigu niekas daugiau nenori komentuoti, tai gal mes trumpai išklausykim pirmininkaučio šalies arba komisijos tų institucijų, kurios turi savo atstovų salėje. Prašom pirmiausia žodis komisijai. Comment. Ačiū. Aš tik norėjau pakomentuoti šią gana emocingą diskusiją. Šio pasiūlymo tikslas yra labai puikiai suprantamas parlamentarų tarpe. Šiame pasiūlyme akcentuojamas visų pirma e, supratimo e, gerinimas, informacijos suprantamumo didinimas. Taip, mes kalbame apie e, vieningą rinką, tačiau būtent vartotojų apsauga yra varomoji jėga rengiant tokį dokumentą. Dabar mažmeninių investicijų rinkose pagrindinė problema yra ta, kad e, daugumai paprastų žmonių yra sunku suprasti, kokie produktai jiems yra parduodami ir jie negali jų normaliai palyginti. Jeigu nesupranti, ką per kitai negali produktų palyginti ir labai sunku e, yra padaryti tas rinkas išjudinti tas rinkas, padaryti jas veiksmingas. E, mano nuomonė, e, tyrimas, kurį mes atlikome prieš pateikdami šį pasiūlymą, labai gerai išryškino, kaip svarbu e, nuosekliai vertinti skirtingus produktus ir suteikti adekvačią informaciją. Mes e, turime E, visus produktus pristatyti pagal tam tikrą informacijos pateikimo modelį, kad vartotojas galėtų aiškiai ją suprasti. Aš manau, kad tai yra e, mūsų pasiūlymo pagrindinis principas. Tačiau bendrai kalbant, e, ši diskusija, kuri vyksta čia mums, yra labai arti širdies ir aš tik tiek ir tai galėjau pasakyti. Ačiū. Ar pirmininkaujantį šalis norėtų pridurti? Ne. Tada vėl kreipiamės į pranešėją, pona Luhaną. Ačiū. Kadangi aš esu ekonomistas, tai e, mano pozicija gal šiek tiek kitokia. Tačiau reikia nepamiršti e, viena vertus gamintojų teisių ir prievalių, o kita vertus pirkėjo teisių ir prievalių. Kaip komisija teisingai pastebėjo, mums reikia kažką daryti teisės aktų kuriejų lygmenių, kad rinka būtų suprantamesnė ir dinamiškesnė. Jeigu nepakanka informacijos apie vieną ar kitą produktą, e, pirkėjas nėra skatinamas pirkti to produkto. Vadinasi, šio pranešimo apie Europos institucijas E, vienas iš tikslų būtų e, padaryti, sukurti efektyvesnę rinką. Tačiau, aišku, reikia nepamiršti abiejų mano minėtųjų šalių pagrindinių teisių, pirmiausia, piliečių teisių. Ir tokia yra Europos parlamento pozicija. Ponas Bronks sakė, kad vyksta diskusija apie tai, ar kompetencijos turėtų būti nustatomos nacionaliniu lygmiu, ar reikėtų bendrų standartinių reglamentų ES lygmenių. Gyvename globalizacijos laikais ir reikia siekti realių sąsajų tarp finansinių produktų, investicinių produktų e, mažmenėse rinkose. Todėl labai svarbu, kad būtų biskurtos bendros taisyklės. Mūsų atveju šiuo klausimu e, buvo susilaukta šiek tiek kritikos, tačiau e, mes vis tik manome, kad susidarumo principas yra taikotas, taikomas, kompetenciją šiuo lygmeniu reikia pasidalinti, tačiau būtų geriau, jeigu daugiau kompetencijų atitektų ES reglamentui. dėl išimčių sąrašo sutrumpinimo. Jūs paminėjote tą klausimą ir tai yra labai svarbu. Kaip žinia, labai sunku subalansuoti, rasti pusiausvyrą. Bendrai siekiame viską supaprastinti, suteikti kuo mažiau informacijos, kad e, būtų galima ją įsiminti ir suprasti, bet tuo pat metu ta informacija turi būti pakankamai e, sudėtinga, kad žmogus galėtų aiškiai ir gerai palyginti skirtingus produktus. Apie tai mes dar galėtume diskutuoti, esu pasirengęs tai daryti. Aš pats niekada nepasisakau už išimtis. Ne, to tikrai nedarau. Bet tuo pat metu turime tenkinti Europos lygmens standartus. Pirmiausia dėl to, kad skirtingų valstybių narių rinkos labai skiriasi. Be to, matome, kad vis labiau reikia kelti naujų reikalavimų e, naujoms rinkoms, kaip kad yra, pavyzdžiui, e, naujose valstybėse narise. Kai kalbam apie prieinamumą, jeigu šį klausimą norime teisingai išspręsti, tai pradėsim kalbėti apie lengvesnį, greitesnį, labiau centralizuotą informacijos apdorojimą. Bet aš nemanau, kad e, vartotojai šiuo metu turi pakankamą informacijos ir pakankamai jos gali gauti. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl šiuose rinkose e, veiksmo vyksta mažiau negu galėtų vykti. Todėl manau, kad mes turėtumėm ieškoti tam tikro paskatinimo ne tik investuotojams, bet ir vartotojams, žmonėms, kurie perka tuos produktus. Nėra lengva juos e, išsirinkti ir nusipirkti. Tai ne tas pats, kaip pirkti, e, kaip atskirti obolius ir kreušės. Tačiau E, mes suprantame, kad informacijos šiuo atveju reikia daugiau negu įprastam, e, įprastai prekiai. Vis tik tai turime pagalvoti, kaip tą sudėtingą informaciją pateikti paprastai, bet nebūtinai tai reiškia, kad informacijos kiekis sumažės. Aš nepasisakau už informacijos e, kiekių sumažinimą. Tačiau aš pasisakau už tai, kad informacija būtų paprastesnė ir lengviau suprantama. Todėl čia ir siekiame teisingos pusiausviros. Paskutinis jūsų paminėtas klausimas yra susijęs su krize. Aišku, yra labai svarbu atsižvelgti į kontekstą. Krize be bejonės turėjo milžiniškas įtakos finansų produktų rinkai. Dabar ES institucijos turi ieškoti būdų paskatinti ekonomiką turime paraginti žmonės e, atidžiau įvertinti šiuos produktus. Tai yra vienas iš būdų e, išjudinti ekonomiką. Ir šio pasiūlymo vienas iš, viena iš misijų tokia ir yra. Todėl aš apie jūsų pakeitimus pagalvosiu. Ačiū. Vielen Dank. Mr. Luhan. Now. Ačiū, ponė Luhan. Dabar tuos 48 pakeitimus išanalizuosime po to, kai, kaip girdėjome pranešės, kiti nariai pa, pa, pakomentuos juos. Kada dabar yra numatytas balsavimas, tai yra balandžio 8 diena. čia balandžio 8 komitete turime balsuoti. Tai dabar tokia. Dabar turėtumėm mm, balsuoti. Balsavimas numatytas e, nuo 10.15, o dabar yra tik tai po 10.5. Um, kadangi paprastai nariai sudėlioja savo darbo tvarkės taip, kad ateina lygiai tuo metu, kai jau turime pradėti balsavimą, po 10.15 tai aš siūlau padaryti pertraukėlę ir pratesime darbą po 10.15 ir balsuosime dėl sutarimo su Moldova. 10 minučių pertrauką.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 That's the voting list. Thank you. Shall we? In a couple of minutes, we should be. Po poros minučių pradėsime darbą. Mind the cards. Primenu apie balsavimo korteles, elektroninio balsavimo korteles. Prašau visų dėmesio. Kolegos, prašau susėsti. Pone Luhanai. Pone Luhanai. Prašau dėmesio, prašau susėsti po 10.15. Manau, kad kvorumas yra. Tai ir pradėkime. Penktas darbo tvarkės punktas - balsavimas dėl ES e ir Moldovos Respublikos susitarimų, kur iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Moldovos Respublikos susitarimas dėl visų išdavimo tvarkos paprastinimo. Balsuosime elektroniškai. Nieko sudėtingo, tik vienas balsavimas, tai prašau balsuoti. Now the vote is closed. Balsuoti baigiame. So, so, I mean, I mean, those, those who have entered the room. E, tiems, kas tik atėjote į salę, trumpai, jeigu norite prisijungti, vienas plus, taip. E, pone Gabriel, pone Romero, dar vienas plus. Tai turėtų būti. Panas Ensijų. Tai 41 pliusas, 2 minusai, 42 pliusai. 2 minusai susilaikiusių nebuvo. Tai pasiūlymas priimtas. So, the proposal is adopted. Pasiūlymas patvirtintas plenarinėje sesijoje turi būti balsuojama balandžio mėnesį. Toliau, kitas darbo tvarkės punktas Tiek buvo balsavimo. Now, please, let's proceed. We move in... Mėly kolegos, teskime darbą. Kitas darbo atverkės punktas, numeris 6. Turime pakeisti reglamentą dėl narkozinių medžiagų pirmtako ar prekursorių. Prašau visus bendradarbiauti. A little silence in the room, please. Hello. <laughs> <laughs> So, now, moving to point number six, which is Taigi periname prie šešto darbo tvarkės punkto, tai yra keičiame reglamentą dėl narkotinių medžiagų prekursorių. Anahet yra pranešėja. 25 pakeitimai pateikti, bet tų 21, kurie jau buvo pranešimo projekte. Ir dabar juos aptarsime, o po to, kai ponė e, Het pristatys e, šį klausimą, prašom. Ačiū ir ačiū visiems, kurie pateikė pakeitimo pasiūlymų. Kaip jau aš anksčiau sakiau, šis klausimas yra gana techninio pobūdžio, bet e, lygiai taip pat ir svarbus. Kalbant apie pakeitimų pakeitimus, bendrai galiu pasakyti, kad visus juos galiu paremti. Dauguma pasiūlymų, kaip ir tikėtasi, yra susiję su asmens duomenų apsauga. GUE Trientafelidis pateikė e, pakeitimų, kuriuose išskiria e, Europos duomenų bazės e, akcentą. Aš nieko negaliu pridurti, bet tik tai labai svarbu pasakyti, kad yra būtina sukurti tam tikrą juridinę bazę apie tai, kaip Europos duomenys, duomenų bazė turėtų būti naudojama. Duomenų bazė yra labai svarbus dalykas. Uh, kovojant apie narkotikų gamybos procese atsirandančių chemikalų panaudojimą, sutvarkymą. Be to yra kalbama apie asmens apsaugą nuo narkotikų ir ta domenų bazė gali būti labai reikalinga. Tam ir taip pat tam, kad galėtume kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Kalbant tome domenų apsaugą, aš norėčiau, kad būtų pasiekta gera pusiausvėra e, tarp e, kovos su. E, tuo reiškiniu ir taip pat asmens e, privataus gyvenimo apsaugą. E, dėl prieigos prie domenų bazės norėčiau išskirti 38 pakeitimą, kuris e, atitinka domenų apsaugos direktyvos dvasę. E, mes kalbame apie skirtingų administracijos institucijų galimybę gauti duomenis susijusius su narkotikų vartotojais. Valstybės narės turėtų nustatyti, E, sąlygas, pagal kurias būtų galima prieiti prie tokių domenų. E, pagrindinis dalykas yra nustatyti matyti adekvačią apsaugą. Išlieka dar šiek tiek detalių, kurias reikia aptarti. Pavyzdžiui, kiek laiko informacija gali būti saugoma, ar turi būti saugoma dviejus ar trejus metus. E, lygiai taip pat šešėliniai pranešėjai e, E, galėtų apie tai padiskutuoti. Aš manau, kad reikia suorganizuoti šešėlinių pranešėjų susitikimą. Vieno turėtų pakakti, nes jau gana daug esame nusprendę. Aš e, dėkuoju visiems, kurie pateikė pakeitimų. Aš palaikysiu ryšį su jumis visais ir aš jūs informuosiu apie galimus kompromisus, kuriuos pavyks pasiekti. Ačiū. Okay, thank you, Mrs. Head. Now... Ačiū, poniai Head. Taigi išgirdome pranešėjos poziciją. Ar bus kokių pastabų, komentarų ką, dėl šio pranešimo? Panas Fos, aš taip suprantu, norėtų kažką pasakyti. Ačiū, pirmininkė. Aš vietoj pono Pirkos kalbėsiu, nes dėja jis negalėjo dalyvauti posėdėje, bet norėjau išsakyti kai kurių pastabų. Yra 46 pakeitimai pateikti. Ir pranešėjos pakeitimai taip pat, dauguma taip e, aptarė duomenų apsaugos dalykus. EPP e pozicija yra tokia. Aštuoni e, pono Trentfilidis pakeitimai yra nepriimtini nes jais siūloma išbraukti komisijos pasiūlytas nuostatas dėl ES duomenų bazės. Mes galvojame, kad negalime išbraukti tų nuostatų. Dėl, kadangi pakeitimai yra dėl duomenų apsaugos, mes galvojame, kad yra labai svarbu pasirūpinti, uh, tuo, kad juos būtų įmanoma įgyvendinti, nes būtent įgyvendinimo pusė yra ypatingai svarbi. Tad labai gerai, kad 38 pakeitime matome e, tam tikrą atvėrimą. 39 pakeitime ponas Pirka taip pat apie tai kalba. Tai yra kalba apie informacijos panaudojimo kovojant su neteisėtų e, narkotinių medžiagų pirmtakų e, pardavinėjimu. Ir mes galvojame, kad iš tikrųjų tai yra geras pakeitimas ir 35 pakeitimas yra geras pakeitimas. Labai svarbu, kad praktiškai būtų įmanoma įgyveninti tuos dalykus. 40 e, ponos pirkos pakeitimas irgi yra ta linkme pateiktas. Mes sveikiname ir pranešėjos 14 mm, pakeitimą. Ta pačia linkme vis tik tai turėtų būti numatyta ir tam tikrų išimčių. Pavyzdžiui, jeigu mm, valdžios institucijos negali atlikti tyrimų juk turi būti įmanoma e, numatyti persiekėjimą už neteisėtus veiksmus. Toliau dėl komisijos pasiūlymų dėl registravimo, kad turėtų būti plečiamos tos nuostatos, reikia pasakyti, kad tai yra gerai ir čia tuo klausimu nėra pakeitimų. Manau, kad turime puikų pagrindą siekti kompromisu. Tai tiek, ačiū. Ačiū, ponai Fos, ponė Intveld. Ačiū, pirmininkė. Labai trumpai, nes neturėjau galimybės išanalizuoti visus pakeitimus kol kas, bet e, džiaugiuosi tuo, kad pranešėja iš principo pozityviai juos vertina. Pranešime iš esmės dėmesys sutelktas į duomenų apsaugos klausimus tai aš manau būtų naudinga gauti ir atitinkamų e, duomenų apsaugos institucijų nuomonę, tai ir e, duomenų apsaugos pareigūno ir 29 straipsnio darbo grupės e, poziciją šiais klausimais. Aš vis tik tai dar nesu visiškai įsitikinusi, kad naujų, do, naujos duomenų bazės sukūrimas išspręs viską, panaikins bet kokią riziką, bet kokius neigiamus dalykus, kas tik tai vyksta visuomenėje ir pavers pasaulį gražesnė vieta gyventi. Na, bet palikime tas bendrasias diskusijas e, kitiems etapams. Vis tik tai man įdomu, kad komisija galvoja kad reikia pasitelkti visuomenės veikatos argumentus, pateisinant e, intervenciją ES lygmenių. Aš kaip Olandija, žinantį Olandijos politiką šioje srityje, aš sveikinčiau tuos dalykus, bet aš žinau, kad kitais atvejais komisija sako, ne, ne, mes visuomenės veikatos srityje neturime kompetencijos. Tai, na, čia tam tikrų galimybių aš išvelgčiau. Aš mielai dirbsiu ir toliau kartu su jumis. Tiek, ponia Intel, taip. Ačiū, ponas Bronks. Um. Aš e, tikrai pasisakau už pakeitimų turinį. E, tai yra tokia ribotas rytis, kur tikrai e, įstatymai turi būti tarptautinio ligmens. Jeigu ES neegzistuotų, kam aš teikčiau, aišku, pirmenybę, tai vis tiek reikėtų ad hoc tarptautinių susitarimų šio klausimu būtinai. Aš manau, galėsiu pritarti pranešimui, kai e, bus jie, e, pranešimui, kai jis bus pakeistas pagal pakeitimus, kuriems e, ponia pranešėja gali pritarti. Tai aš manau, kad iš tikrųjų tai bus tokia reta sritis, kur aš paremsiu naujus teisės aktus. Tai tiek, ačiū. Now... Ačiū, komisija. Jei norėtumėt pakomentuoti, panas Berent. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi galiu kalbėti pakankamai glaustai. Esu labai dėkingas už ponios Het pranešimą ir už jos išsakytą palaikymą mūsų pasiūlymui. Taip pat e, labai dėkuoju šešėliniams pranešėjams. E, bendrai vertinant pakeitimus, kurių tikslas yra sustiprinti teisės taisyklės dėl asmens duomenų apsaugos, tai aišku yra priimtina, ta prasme, kad komisija tikrai yra labai ryštingai nusiteikusi tinkamai taikyti e, tas taisyklės. Taigi mes labai sieksime glaužiai bendarbiauti su pranešėjais, šešėliniais pranešėjais dėl šių punktų, kad būtų galima patobulinti tekstą ten, kur tai yra reikalinga. Taip pat esu dėkingas poniai Hetu e, ir ponai Fos e, už pastabas dėl duomenų bazės e, panaikinimo. Ir da, reaguojant į ponas Infeld pastabas, turiu pasakyti, kad duomenų bazė iš esmės pakeis tos, to, to, tuos įpareigojimus, kurie turi būti įvykdomi pagal dabartinius teisės aktus, siunčiant elektroninio pašto žinutės ar popierinius nuorašus. Taigi, iš esmės, duomenų bazė leis mums sukaupti duomenys apie konfiskavimą. M, ir uh, siuntų sulaikymą, tai, tai iš tikrųjų pripažįsta ir valstybės narės, kad tai bus efektyvesnis darbo metodas ši domenų bazė. Be to, ta domenų bazė leis valstybinėms institucijoms patikrinti. Um, uh, kiek operatoriai, subjektai ES teikia teisėtai, kurie yra teisėti. Ir tai bus tikrai lengviau padaryti nei per elektroninį paštą ar uh, paprastą paštą. Um, dabar dėl ko ponas Pirka um, norėjo nu, pakomentuoti 39 pakeitimą. Jis sako, kad surinkta informacija gali būti naudojama tik tai kovojant su neteisėta priekyba narkotinių medžiagų pirmtakais. Tai iš principo mes ir ketiname tai padaryti, tik tai viena pastaba yra. Pagal Junktinių tautų konvenciją mes privalome perduoti mm, duomenis apie konfiskavimą ir sulaikytas siuntas sienos kontrolės tarnyboms. Taigi mes turėsime tą informaciją, kurią sukaupsime perduoti jungtinių tautų atitinkamoms tarnyboms, bet aišku, asmens duomenų nebus, bus tik tai kiekiai nurodomi, kiek narkotinių medžiagų prekursorių buvo konfiskuota ar sulaikyta prie ES sienų. Nebus asmens duomenų perdodama. Tai tiek, pirmininkė, ačiū. No further comments? Ar daugiau pastabų nebus? Nematau daugiau pakeltų rankų, tai ponia Het, jums vėl žodis. Dėkuoju pirmininkė. Ir ačiū visiems už palankius komentarus. EPP frakcija, aš galiu pasakyti, kaip jau esu sakiusi, nepritariu GUE pasiūlymui e, panaikinti duomenų bazės. E, mm, o kitus e, pakeitimus aš galiu paremti, mes dėl jų sutarsime. Aš sutariu, pritariu kolegiai Intvelt ir jos komentarui, bet e, būtent visuomenės veikatos klausimas ir duomenų bazės uh, mastas yra klausimas, kurį galėtume aptarti kitą kartą. Kaip aš jau sakiau, galime organizuoti šešėlinių pranešėjų dar vieną sustikimą, kaip kad darėme praeitą kartą, ir tada e, galėsime galiausiai sugrįžti prie visų pateiktų pakeitimų ir galbūt rasti kompromisų. Ačiū uždėmesi. Dėkoju už komentarus nedaug ką liko pasakyti. 24-25 balandžio balsuosim Libe komitete. Taigi dabar su, į posėdį renkasi koordinatoriai. Tai jeigu koordinatoriai šioje salėje yra, tai prašom jų pasilikti, o paskui tęsime darbą Libe komitete nuo 3 valandos po piet. Dėkuoju. Coordinators of that. Not... Matau, kad ne visi koordinatoriai susirinkę. Tai gal 15 minučių pertrauką padarysime, kad koordinatoriai, kurių dar nėra, spėtų atvykti, nes posėdis nurodytas darbo tvarkai 10.45. Dėkuoju.